čia tinkamų Lenkijos institucijų e, panaikinti Česlavo Sikerskio imunitetą. Tai yra susijęs su tyrimu, e, susijusiu su auto įvykiu. E, pagal darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio pirmą dalį šis klausimas yra nukreiptas į Teisės reikalų komitetą, kuris yra atsakingas komitetas. Guo